Hello, it's half past. Uh, sveiki, jau beveik pusė ketvirtos, netiek daug narių, labai nedaug. Trys, keturi, bent jau keturi. Pereisiu prie portugalų kalbos. Mūsų yra labai nedaug. bet jau seniai laukiame, tai galime dirbti. Ar girdite visi, klausė pirmininkas. Taigi, sakiau Jums, kad pradėsime posėdį ir reikia tikėtis, kad atvyks daugiau kolegų greitai. E, pirmiausiai reikėtų patvirtinti darbo tvarkę. Ar pritarėte? Jeigu niekas neprieštarauja, laikome, kad darbo tvarkė patvirtinta. Dabar reikėtų patvirtinti e, gegužės 24 dienos vykusio posėdžio protokolą. To paties klausiu, ar kas nors turite nors pastabų? Ne. Tuomet laikome, kad e, patvirtintas protokolas pirmininko pranešimai. Neturiu jokių pranešimų ir manau, kad nebedelsdami galime pereiti prie e, pirmo klausimo, kurį šiandien svarstysime Tai yra pranešimas, kaip e, bendroji žemės ūkio politika gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo teritorijose. Mūsų pranešėja yra Elizabeth Kjostinger. Šiandieną pirmą kartą keisimės nuomonėmis e, kalbėsime apie pakeitimus, pakeitimus pranešimo ir pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjai, kad ji galėtų mums uh, pristatyti klausimą, paaiškinti, ko, kai, kaip įvertina pateiktus pakeitimus. Prašom. Dėkuoju. Jau antrą kartą kalbame šiuo klausimu. Anksčiau kalbėjome apie mano pranešimą, tiksliau apie mano nuomonę E, Jis susijusi su bendraja žemės ūkio politika. 75 prane, e, pakeitimai yra pateikti. Tačiau galima pasakyti, kad dauguma šių pranešimų nepatenka į nuomonės e, subjekto aprepti. E, daug e, pakeitimų atspindi mm, ideologinius požiūrius, tai yra susijęs su lyties aspektu, o ne tiek su darbo vietų kūrimu kaimo teritorijose. Tačiau visi sutinkame, kad mokymas, testinis mokymas, tinklai, infrastruktūrų uh, E, užtikrinimas tam, kad būtų galima suderinti moterų šeimos e, darbinį gyvenimą yra aktualūs. E, pateikiama, mano nuomonė, statistinių duomenų ir į kompromisus mes tai įtrauk, įrašėme ir galiausiai sutarėme dėl dešimties kompromisinių pakeitimų Pasiūlymai kai kurie buvo labai pozityvūs, juose akcentuojamas pozityvus moterų vaidmuo žemės ūkija. Tačiau šešiliniai pranešėjai tam nepritarė. daug buvo, kur minimos moteris e, verslininkės turinčios vaikų. E, kalbam apie e, ryšius tarp verslo ūkių ir kilo įvairių klausimų apie tai, kaip suderinti asmeninį gyvenimą ir profesinį gyvenimą. Taip pat daug klausimų apie moterų, e, moterims skirtas programas kaimo plėtros kontekste buvo iškelta yra galimybių gauti finansavimą ir nemažai pakeitimų buvo e, ir skirti tam, kad būtų siūloma skirti e, finansavimą. Tačiau tokios galimybės jau egzistuoja. Ir tai susijęs su e, reglamentu 13 metų 1305. Aš buvau pranešėję rengiant pranešimą apie kaimo plėtros fondą ir mes patvirtiname tam tikras nuostatas. Iš dalies aš tarsi prisidėjau tam, kad atsirastų konkretus dalykai mm, siemi su moterimis. Galiu pasakyti, kad e, tos sritys yra tikrai labai svarbo, svarbios. Mes turbūt šiaip, e, suprasdami svarbą tų dalykų, neturėtume iš naujo vėl reikalauti tų dalykų, nes jie jau egzistuoja. Taip pat e, vienas kitas dalykas svarbus - lyties aspekto integravimas tai nėra įtvirtinta žemės ūkio politikoje. Šiuo metu žemės ūkis e, išgyvena krizę, kainos žemės ūkio produktų labai mažėja ir reikia parengti tam tikras priemonės, kurios būtent e, turėtų būti skirtos tokioms problemoms spręsti, o ne tik tai kalbėti apie lyties aspekto integravimą, nes dabar e, žemės ūkė dažnai įmonės e, e, vos išgyvena ir galbūt ar pavyks, ar, ar dabar tinkamas laikas kalbėti apie tą lyties aspektą. Dar vienas dalykas - testinis mokymas kaimo vietovėse skirtas moteriams tam, kad moteris galėtų E, toliau kurti savo įmonės. Tai yra labai sveikintas dalykas, mes turime tai paremti. Dar e, neturėtume pamiršti ir to, jog Žemės ūkio komitetas yra pagrindinis komitetas. Tokiu būdu turime daryti viską, ką galime, kad mūsų uh, komitetas savo nuomonę galėtų deramai prisidėti rengiant tokį svarbų pranešimą um, žemės ūkio srityje. Obrigado pela exposição esclarecedora. De... Labai ačiū Jums už paaiškinimus. E, tikrai e, dabar aiškiau žinome kas yra nuveikta, kas atsispindi dokumente. Socialistų šešėlinės panešės nėra. Tačiau turime kolegę, kuri perskaitys šešėlinės pranešėjos nuomonę. E, Pone Jotova nori padėkoti pranešėjai ir ji taip pat pateikė, pritarė kompromisiniams pakeitimams ir buvo pasakyta, kad e, prioritetai mūsų šioje nuomonėje yra tokie. Reikia geriau atsižvelgti į moterų poreikius bendrojoje žemės ūkio politikoje. Taip pat svarbu užtikrinti, kad tiek vyrų, tiek moterų asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyra yra prioritetas ir reikia, kad į tai būtų atsižvelgta. Dažnai moteris yra atsakingos už mm, daug dalykų namuose, joms už tai nemokama ir joms tenka didelė našta Reikia užtikrinti socialinę skaitmeninę infrastruktūrą, pavyzdžiui, e, plačiajus internetą, viešasias paslaugas ir geras transporto jungtis. Dar vienas dalykas e, - žmonių išvykimas iš kaimo teritorijų. E, reikia bandyti sustabdyti šią tendenciją. Reikia kad kvalifikuoti išslavinę vyrai, moteris, kurie nebūtinai nori užsimti ūkininkavimu, liktų kaimo vietovėse, bet tam reikia infrastruktūros, e, skaitmenių jungčių, transporto jungčių ir atitinkamų socialinių paslaugų. Lyties aspekto integravimas nebuvo deramai integruotas į bendrą žemės ūkio politiką. Tai yra svarbu socialistam, tai yra vienas iš svarbiausių elementų e, ir bendrą žemės ūkio politiką tokiu būdu galima pagerinti. Mes nepritarėme požiūrį ar peneliai dideliam akcentavimui motinų e, verslininkių vaidmens. Reikia kalbėti apie visas moteris, taip pat e, asmeninio profesinio gyvenimo pusiausvyrą vyrų ir moterų, e, tam tikros e, nuostatos dėl e, tėvų, tai yra mums aktualu. os e, restantes relatores sombras presentes. A senhora Soidrova tinha já pedido. Deja, nėra kitų šešėlinių pranešėjų. Dabar suteiksiu žodį kolegijai Šoidrovai, prašom. Dėkui, važenai, dėkui, važenai, pane predsedaitė. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau pritarti šiai nuomoniai, kaip ją pateikė ponė Kustingė. Bendroji žemės ūkio politika nebejotinai kaimo vietovėse padeda kurti darbo vietas. Ir ponios Kustinger nuomonė moterų komitete yra paprastai tariant, realistiška ir aš visiškai pritariu tai nuomonėj. Be abejo, yra pateikta kompromisinių pakeitimų, melai pritarčiau ir jiems, bet norėčiau šitą pasakyti. Tos darbo vietos gali būti panaudotos per socialinius fondus ir mes turime užtikrinti paslaugų tiekimą, ypač jeigu tas darbo vietas užims moteris. Mums reikia užtikrinti paslaugas, kaimo vietovėms tokias paslaugas kaip mokyklos, sveikatos priežiūros e, paslaugos, infrastruktūros paslaugos, transporto ir taip toliau. Be abejo, mes negalime viso to padaryti vien remdamėsi bendrai žemės ūkio politiką. Manau, kad reikėtų šį pranešimą paversti kažkuo kitu, nei jis yra dabar. Nes taip kaip dabar mūsų rinkėjai regionuose mūsų nesupras. Mes turime tai susijęti su asmeninio gyvenimo ir darbo subalansavimu. Tai turėtų būti aktualesnis pranešimas. Dėl to aš pritariu tam, kad mūsų komitetas remtų racionalų ir realistišką požiūrį. Tai turbūt yra geriausia paslauga, kurią mes galėtume suteikti moteriams regionuose ir kaimo vietovėse. Ačiū. Tom palavras, galiu patirti. Dėkuoju. Prašau. Pedir. Ačiū, noriu padėkoti poniai Krostinger už pateiktą nuomonę. Svarbiausi dalykai yra paliesti tame pranešime, taip kaip ir turėtų būti. Taip pat aš pritariu anksčiau kalbėjusiems, jog šis pranešimas neturėtų būti grindžiamas ideologija. Mes visi turime siekti konkrečių sprendimų, kad būtų galima kurti darbo vietas kaimo vietovėse. Tai yra svarbu, mes norime, kad kaimo vietovės būtų ta vieta, kur žmonės gyvena. Mes nenorime, kad žmonės masiškai išvyktų iš kaimų. Dėl to turime užtikrinti adekvačias socialinės ir komunalinės infrastruktūras. Taip pat skatinti ūkius gaminti maisto produktus, išlaikyti žemės ūkį. Dėl visų tų dalykų aš manau, kad ponia Kjostinger buvo teisi, sakydama, kad pagal bendrą žemės ūkio politiką egzistuoja jau dabar priemonių ir instrumentų ir mes turėtume toliau skatinti e, inovacijų koncepciją paslaugų, ypač paslaugų teikimui, tam, kad moteris, kurios gyvena kaimo vietovėse, kurios gamina, augina maistą, kad galėtų parduoti e, tai. Galima būtų papildomas paslaugas e, numatyti, pavyzdžiui, kaimo turizmą. Taip pat pasiūlyti ir kitų socialinių paslaugų, tokių kaip senelių namai ar vaikų darželiai. Man susidaro įspūdis, jog egzistuoja didelės galimybės naudoti dabartinės priemonės, jas sustiprinti. Ir tokiu būdu mes galėtume skatinti kurti darbo vietas moterims kaimo vietovėse. Tai mums yra svarbu. Taip pat turėtume saugoti gamtą ir saugoti bendrasias vertybės. Aš esu šio komiteto, ponė Kjostinger, yra šio komiteto narė, Žemės ūkio komiteto narė, aš taip pat ir aš pritariu šiai sampratai, šiai koncepcijai. Manau, tai padės kaimo vietovėse gyvenančioms moterims ir padės joms e, gauti tinkamas padarės darbo vietas ir užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas. Pritariu ir kitiems aktualiems klausimams. Tik 28 procentai Europos žemės ūkių yra vadovaujami moterų. Reikėtų pabrėžti šį aspektą. Labai nedaug moterų yra žemės savininkės ūkiuose. Ir šią prasme aš manau, kad mes turime dar labai daug ką nuveikti. Ačiū. E, Dėkuoju. Noriu padėkoti ponai Köstinger už jos parengtą nuomonę. Labai nemažai svarbių dalykų yra įtraukta į šią nuomonę, bet anksčiau jūs sakėte, jog egzistuoja e, tam tikri aspektai e, specifiški vienai ar kitai lyčiai. Mes turėtume tai išvelgti. Mes esame e, moterų komitetas, nesame žemės ūkio ir aplinkos komitetas, turime sutelkti dėmesį į moterų reikalus. Moteris, kurios dirba žemės ūkėje, taip pat e, būtų mūsų dėmesio e, srityje. Bet buvo sakyta, jog nemažai moterų dirba ūkiuose, dirba kaimo vietovėse ir įneša labai vertingą indėlį, atlikdamos ir kitus darbus, pavyzdžiui, socialinį darbą. Žemės ūkis patiria didžiulę krizę, pavyzdžiui, galėčiau paminėti pieno krizę. Ir jūs sakote, kad dabar nelaikas kelti reikalavimus susijusius su lytimis. Aš manau, kad yra priešingai krizės tam tikrose valstybėse narėse ar tam tikrose srityse neturėtų riboti moterų teisų. Mes turime dėti pastangas gindami moterų teisės ir labai aiškiai dar kartą pabrėžti, kad jeigu žemės ūkio padėtis yra blogėja, tai blogėja ir moterų padėtis. Moteris patiria didžiulį spaudimą, kartais net ir smurto atveju padaugėja šeimose. Situacija yra sudėtinga ir žmonės bando ieškoti darbų kitur. Moteris patiria didžiulį spaudimą, reikėtų visą tai įtraukti nuomonę kad galėtume sutarti kitame šešėlinį pranešėjų posėdėje. Dėkuoju. Ar dar norėtų kas nors pasisakyti dėl šios nuomonės? Atrodo, kad ne. Tuomet pranešėjus teiksiu žodį. E, Ačiū labai. Buvo iškelta įvairių klausimų ir pastabų pateikta. Pabandysiu tai sureaguoti. Socialdemokratų frakcijos atstovė nedalyvavo pirmausiose diskusijose ir gaila, kad taip nutiko, tad neturėjau galimybės tiesiogiai su ją pabendrauti. Kalbėjau tik su jos asistentais. Na ir kalbant apie e, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, jeigu atidžiai pažvelgtumėte į pakeitimus, pamatytumėte, kad tai buvo įtraukta. Kalbant apie tas moteris, kurios dirba ūkiuose, apie tas moteris, kurios e, neša didesnę naštą ant savo pečių. Būtent apie jas yra kalbama pranešime, tačiau taip pat buvo e, išsakyta pastaba, kad nereikėtų jame minėti e, motinų verslininkių. Na ir man atrodo, kad Jeigu pažvelgtume į padėtį Europoje, tiek ir šiaurėje, tiek ir pieto, pietuose, pamatytume, kad situacija tikrai gerėja. Ir reikia dėkoti būtent moterims už tuos teigiamus pokyčius. Ir už tą maistą, E, kuris yra užauginamas ir parduodamas. Na ir buvo klausima, kaip birža UP galėtų pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Toks yra e, pranešimo pavadinimas. Ir bent jau aš taip naiviai manau, kad tokia ir turėtų būti pagrindinė mintis, pagrindinis siekis. Tai yra darbo vietų kūrimas. Juk neįmanoma kalbėti apie viską ir um, paminėti visų susijusių elementų vienoje nuomonėje. Na, be abejo, suprantu, kad moteris, apie kurias kalbame, džiaugtųsi, jeigu apriektume kuo platesnį jų problemų mastą. Dabar kalbant apie moteris ir žemės nuosavybę, turiu pasakyti, kad ši, situ... ši padėtis skiriasi skirtingose valstybėse narėse, viskas priklauso nuo istorinių aplinkybių, nuo to, ar moteriams buvo leidžiama įstapti žemės savininkėmis. Yra tam tikrų skirtumų vakarų ir rytų Europoje. Ir kaip jau minėjau, tai kyla iš tų į, į, į istorijos nevienodumų. Buvo minėti tam tikri procentiniai skaičiai ir tai, kad pavyzdžiui, kai kur 40 procentų moterų yra žemės savininkėmis. E, tačiau viskas priklauso nuo valstybių narių struktūros, nuo kitų elementų ir mažai ką galime čia padaryti, nes tai yra įtakojama e, ilgalaikių procesų valstybių narių, politikos jų istorijos. Tad nemanau, kad e, turime teisę kalbėti apie tai, jog moteris e, turėtų tapti, dažniau tapti žemės savininkėmis. Kalbant apie darbą su kitomis politinėmis frakcijomis, aš pastebėjau, kad e, tikrai buvo pademonstruotas pasiryžimas dirbti šią, šią konkrečią e, temą, šio klausimu, kalbėti būtent apie darbo vietų kūrimą. Rytoj yra numatytas balsavimas ir aš labai tikiuosi, kad mūsų parengtas pranešimas tikrai bus konstruktyvus. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai už jos mintis, už paaiškinimus, dar procedūros, dėl pakeitimų, taip pat e, dėkoju visiems, kurie pasakė šio klausimu. Ir visiems, kurie prisidėjo rengiant nuomonę, mūsų, pavyzdžiui, komiteto sekretoriatui, dėkoju Aišku, nuomonės skiriasi rytoj per balsavimą. Tai turbūt atsispindės, tą pamatysime. O dabar turime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra E, būtina e, parengti ES strategiją, kuri skirta pašalinti pensijų, e, vyrų ir moterų pensijų skirtumams. Dabar mūsų, praneš, mūsų pranešėja yra Konstancija Grip. Mes, ką šiandieną padarysime pirmiausia, kalbėsime apie darbo dokumentą, pranešėją pasakys ir paskui Manolė Same Klodovičiai pasisakys, kadangi ji parengė specialų tyrimą. Dėkuoju, pirmininkė. E, gerbiami kolegos, 38 procentai, toks vienas skaičius. Tai yra 38 eurai kiekvienam šimtui eurų. Tas skaičius atspindi skirtumus tarp vyrų ir moterų atlygio Europos Sąjungos. Sąjungoje 38 procentai tai yra e, labai e, baisus, e, liūdnas skaičius, rodantis didžiulę takoskirą ir mūsų frakcija PP moterų komitete norėjo imti šio klausimo, rengiant savo iniciatyvą pranešimą ir aš turiu laimės būti pranešėjęs šio klausimu. E, skirtingos frakcijos dirbančios mūsų komitete, man atrodo, bent jau kartą sutarė visiškai. E, sutarė dėl to, kad yra tikrai labai dėlis atotrukis tarp vyrų ir moterų atlyginimo. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, mes visi atsiprašau, pensijų e, skirtumas yra labai e, didelis atotrukis tiek atlyginimų, tiek pensijų srityje ir visi dėl to sutarė tai yra iš tikrųjų anomalijos, bent jau jeigu pasižiūrėsime į sutartį, pirmąją Romos sutartį, kuri sako, kad reikia siekti panaikinti visus skirtumus tarp vyrų ir moterų e, atlygio ir taip pat mes kovojame už lygybę tarp vyrų ir moterų e, visose srityse ir tai yra labai neigiamas dalykas, nelygas. Ir matome, kad mm, egzistuojantys skirtumai tarp vyrų ir moterų pensijų e, reiškia, kad moterys dažnai yra labiau ekonomiškai pažeidžiamos, jos ekonominė prasme yra priklausomos nuo kitų. Ir taip pat e, skirtumai pensijų priklauso nuo e, to, kaip kokia moters yra padėtis, ar ji yra ištekėjusi, e, viengungė, turi vaikų, neturi vaikų, našlė e, ir panašiai. Ir jeigu moteris yra vieniša motina, tai senatvė jos padėtis gali būti labai sudėtinga. Aš esu parengusi darbo dokumentą, mes E, parengėme tą dokumentą su sekretorietu. Labai daug man padėjo sekretorietas, norėčiau padėkoti jo nariams. Ir mes pirmiausia įvertinome situaciją ir siūlome tam tikrus kelius, e, kurie galėtų būti elementai ES strategijoje e, skirti tam, kad būtų pašalinti atlyginimo ir pensijų skirtumai tarp vyrų ir motų. Tai yra e, iš tikrųjų ne e, tarp kartų kažkokia kova, bet mes norime situaciją, e, kalb, įvertinį visuotinai tą situaciją globaliai ir kad būtų problemos spręs, išspręstos šiandien ir taip pat ateityje. Mes moterų reikalų komitetas nekalb, nekalbame apie apskritai pensijų sistemas, bet paprasčiausiai galvoja, kalbame apie neligybę tarp vyrų ir moterų pajamų. Europos Sąjunga neturi daug kompetencijų šioje srityje, jos labai apribotos ir vienintelis priemonės, kurias turime ir kas susijęs su mūsų kompetencija, yra prevencija mažinant skirtumus tarp atlikių. Mes, aišku, turime veikti pagal savo kompetenciją ir griežtai laikytis subsidiarum principo ir kompetencijų tarp valstybių narių ES pastelimo principo. Ir man taip pat labai svarbu, bent jau mano frakcija, labai svarbu akcentuoti kai ką. E, pavyzdžiui, pensijų sistemos, jų organizavimas yra išskirtinė valstybių narių kompetencija ir tik tai. Tačiau tekste sakoma, kad ES turi kompetencijos e, pagal 153 e, sutarties dėl ES veikimo straipsnį e, paremti tam tikras iniciatyvas. Ir kadangi tarp vyrų ir moterų pensijų yra skirtumai ir kodėl reikia siekti mažintis, mažintos skirtumus, aš paminėjau 38 procentus pradžioje. E, E, juos atskleidė Europos komisijos e, atlikti tyrimai neseniai nuo 65 um, metų amžiaus e, ir vyresnių žmonių. Tai yra atotrukis pensijų ir pensijų skirtumai tarp lyčių. Ir reikia daryti skirtumą tarp atlyginimų skirtumų. Pensijų skirtumai tai yra uh, E, vidutinis atlygis prieš e, mokesčius atskaitant kaip pensija. Ir lyginant su vidutinė vyrų pensija. Minėjau 38 procentus, bet jeigu moterų socialiniai ar ekonominė padėtis prastesnė, at, e, atotrukis didesnis. Pavyzdžiui, 1,9 e, e, vienam vyrui tenka, 1,9 moteris vienam vyrui aukštesnių pajamų kategorijų, žemesnių pajamų kategorijoje, o 0,3 procento e, didesnės, didesnės pajamas gaunančių gyventojų. Mes turime mm, įvairių duomenų Europos Sąjungoje, bet taip pat uh, galime bandyti įvertinti įvairius svertus, uh, kurie, ar visus elementus, kurie prisideda prie skirtimų pensijų. Galima įsivaizduoti, kad dėl skirtumų atsiranda uh, labai daug neigiamų veiksnių, veiksnių, su kuriais susturė moteris uh, tiek išėjusios į pensiją, tiek per savo uh, darbinę karjerą. Pavyzdžiui, pirmasis elementas toks yra uh, atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų. 16 procentų vidutiniškai tai yra. Ir uh, tai rodo, kad yra. Kad yra um, pradžia, atly, kai atlyginimai skirtingi, tuomet ir tarp pensijų yra atotrukis. Bet statistiškai vertinant, nėra ta sąsaja tokia labai stipri. nes Europos e, Sąjungoje nėra vientisų duomenų, yra labai skirtingi duomenys, taip pat, žiūrint empiriškai, padėtis Europos Sąjungoje yra labai nevienoda. Kai kuriuose šalise atlyginimai tarp vyrų ir moterų labai e, didė, skirtingi, yra labai didelis atotrukis, bet netokios skirtingos pensijos. Ir E, pavyzdžiui, e, atvirkščiai, jeigu atlyginimai tarp vyrų ir moterų netaip e, skiriasi, tarp vyrų ir moterų, kai kuriuose šalyse pensijų atotraukis yra kur kas didesnis, taigi situacija yra labai skirtinga valstybėse narėse. Visose 28 šalyse. Jeigu pasižiūrėsime mes į už Atlantę, taip pat galima pamastyti apie kai ką jungtinėse valstijose tarp vyrų ir moterų e, sumažėjo vyrų ir moterų atlygio skirtumai, tačiau pensijų skirtumai išliko. Ir dar galima kai ką papildomai pasakyti. E, pensija yra reiškinys susijęs su įvairiais veiksniais Ir mums, galvojant apie tai, kad veikia įvairūs veiksniai, reikia taikyti globalų požiūrį sprendžiant problemas ir kaip galima daugiau paminėti, identifikuoti diskriminavimo veiksnių ir su jais kovoti. E, tų veiksnių, kurie gali e, sumažinti moterų įnašus į pensijos sistemą kad jie paskui neišvirstų į mažesnės pensijas. Tie skirtingi veiksniai susijęs su skirtumais pensijų gali būti e, suskirsti į tris e, grupės, bet yra ir kitų. Yra tie trys pagrindiniai e, blokai. Pirmiausia, atlyginimų skirtumai, tai visiškai aišku. taip pat mm, trumpesnis darbo stažas moterų. E, pavyzdžiui, mm, moteris dažnai turi stabdyti savo karjerą. Ir dar vienas dalykas - neproporcingai daug moterų dirba ne visą darbo dieną, lyginant su vyrais. Ir tai yra veiksnys, kuris labai stipriai atsiliepia neigiamai pensijoms. Darbo e, dokumentas, kurį jums pateikiau, yra pagrindas e, mūsų darbo pradžia ir aš siūlau kelius, kaip galima ir būtų galvoti apie strategiją skirtą sumažinti pensijų skirtumus tarp vyrų ir moterų. Uh, ir aš tai noriu kaip galima plačiau išsameu kalbėti apie tai. E, užimtumo komitetas taip pat e, yra glaudžiai susijęs su šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad su kolegomis iš to komiteto mes visi e, galėsime gerai išnagrinėti komisijos atliktą tyrimą. Ir dar norėčiau iš anksto kai ką pasiūlyti prieš prasideda diskusijoms. Mes, kadangi galvojame apie tai, jog būtų naudinga parengti strategiją ES mastu, taigi reikėtų mums, kad būtų rodikliai patikimi e, parengti tam, kad būtų galima e, nustatyti, kokie yra veiksniai e, neigiami. Moteris E, kartais ne visai supranta situaciją ir, ne, ir už tai reikia mums parengti e, strategiją, kuri leistų, pavyzdžiui, e, įsigilinti į moterų profesinę situaciją. Šiuo metu jau egzistuoja ES teisės aktų, kaip kad vienodo traktavimo disk, direktyva ir direktyva reikia siekti, kad visos e, vyrų ir moterų lygybę įtvirtinančios direktyvos būtų deramai gyvendinamos valstybėse narėse. Taip pat mes turime akcentuoti e, tai, kad nacionaliniai teisės aktai ir įvairios priemonės turi būti deramai įgyvendintos prieš pradedant e, siūlyti naujas teisėkuros iniciatyvas. Taip, kaip sakiau, reikia nustatyti veiksnius, reikia stebėti, kaip įgyvendinamos ES direktyvos dėl nediskriminavimo, nes e, jau yra daug teisės aktų šioje srityje. Taip pat dar galiu pasakyti, kad Europos Komisija yra parengusi planą dėl profesinio asmenio e, gyvenimo derinimo. Mūsų frakcija EPP tai labai svarbu, kaip ir kitoms frakcijoms, ir mes manome, kad tai yra išeities taškas, tikrai geras. Mes taip pat turėtume pasitelkti ES E, kompetencija paremti iniciatyvas ir raginti valstybės narės e, keistis pažangiają praktiką, pavyzdžiui, tam, kad būtų galima e, pašalinti diskriminavimą, skirtumus pensijų sistemos, tiksliau diskriminacinius elementus pensijų sistemose. Tiek norėjau gerbimi kolegos pasakyti, paaiškinau, kaip mes siekiame parengti strategiją, kuri būtų kaip galima veiksmingesnė, išbaigta. Ir dabar keletas žodžių apie ateitį. Šiandieną kalbėsime apie darbo dokumentą, paskui galėsime pasikeisti e, nuomonėmis jau, kai bus parengtas pirmasis projektas pranešimo. E, spalio 10-11 dieną e, svarstysime šį klausimą mūsų komitete. Taip pat reikės susidaryti su šešėliniais pranešėjais dėl termino, kada bus galima, iki kada bus galima pateikti pakeitimus, o lakvičio pabaigoje dar per vieną mūsų komiteto posėdį galėsime apsvarstyti pakeitimus ir taip pat e, parengti kalendorių šešėlinių pranešėjų susitikimų, kad galėtume visi e, sutarti ir kad galėtume mm, mm, pasirengti diskusijoms e, dėl šio pranešimo, kuris turėtų būti plenarnėje sesijoje nagrinėjimas kitais metais pradžioje. Ir e, labai ačiū Jums. Obrigado. Uh, antes de dar a palavra tanto a, aos colegas, daria a palavra à senhora Manuela Samek. Ačiū labai. Prieš suteikdama žodį kolegoms, pirmiausia, norėčiau suteikti galimybę pasisakyti e, poniai Manuelai Samek Lodovicijai pristatys atliktą tyrimą. Ačiū labai, ačiū, kad pakvietėte mane į savo šios dienos posėdį. Aš pristatysiu atlikto tyrimo rezultatus. Ir tai yra gana glaustas tyrimas, kuriame, kalbė, kuriame bandyta apžvelgti naujausią informaciją pensijų reformų srityje ir sąryšį su lyčių perspektyva taip pat pristatomi tam tikri skaičiavimai, kurie buvo atlikti lyginamosiose studijose dėl lyčių pensijų skirtumų. Europos komisijos atstovai Teisingumo direktorate buvo atlikę savo tyrimą ir labai džiaugiuosi, kad į tą informaciją buvo atsižvelgta Europos komisijos ataskaitose, taip pat socialinės apsaugos komitetas citavo tą informaciją ir taip toliau. Tad panašu, jog e, tos tendencijos plinta e, plačiau ir ta informacija minima įvairiuose pranešimuose. Atsiprašau, kilo tam tikrų techninių nesklandumų. Na ir kaip ir kalbėjau, tie lyčių skirtumai pensijose. A, buvo nustatyti 13 metais Teisingumo direktorato atliktoje ataskaitoje. Na ir Jau minėjau, kad komisijos bendroje ataskaitoje, taip pat socialinio komiteto ataskaitoje dėl pensijų tendencijų taip pat yra minimi tie elementai, kalbama apie su lytimi susijusius aspektus. Tad džiugu, kad tas lyčių aspektas įtraukiamas į bendrasias ataskaitas ir vis plačiau paliečiama ši tema. Na ir pirmiausia, trumpai pakalbėsiu apie E, pastarojo meto pensijų reformas. Jis ypač pagreitino tas faktas, e, kad e, vyrauja tam tikros demografinės senėjimo tendencijos, kurios be abejo tampa tam tikrų spaudimų pensijų sistemoms ir bandoma išlaikyti pensijų sistemų tvarumą, be to ir ekonominė bei finansinė krizė padarė savo įtaką. Ji jau atskleidė, kad buvo tam tikrų problemų ankstesnėse reformuose ir reikėjo tas problemas spręsti. Na ir krizė į vandens paviršių iškėlė problemas susijusias su adekvatumu ir atitinkamomis rizikomis. Ankstesnės reformos daugiausia buvo nukreiptos į įnašų E, naujus apibrėžimus, taip pat iš anksto finansuojamų schemų um, persvarstymą ir taip pat buvo siekima pereiti prie tokios e, daugiabriaunės sistemos, e, pabrėžti socialinio ramščio svarbą. Na ir kalbant apie kilusią krizę, kaip jau minėjau, ji padėjo pastebėti esamus trūkumus adekvatumo srityje. Labai daug žmonių praradusių savo darbą nebeturėjo galimybės naudotis pensijų, užimtumo schemomis ir jiems taip pat kilo tolesnių problemų, kalbant apie jų santaupas ir jų panaudojimą privačiose pensijų schemose. Na, o kalbant apie riziką susijusią su e, privačiai valdomomis individualiomis schemomis, Tai tokiu atveju daugumą tos rizikos prisimdavo būtent fizinis asmuo ir tai paskatino kai kurias valstybės narės peržiūrėti sistemą ir numatyti geresnį e, reguliavimą privačių pensijų schemų srityje, užimtumo, pensijų, užimtumo schemose ir taip toliau buvo bandoma užtikrinti tam tikras pensijų schemas ir tokiems netradiciniams darbuotojams, kurie e, dirbdavo tik e, laikas nuo laiko arba e, pasirašydavo trumpus darbo kontraktus. Kai kuriais atvejais taip pat buvo bandoma padidinti valstybinių pensijų išmokas. Na ir Bet kuriuo atveju, kalbant apie pensijų schemų adekvatumą bei jo gerinimą, vis dėlto nedaug valstybių narių ėmėsi reikalingų žingsnių šioje srityje, nes dauguma valstybių narių priešingai mm, dar labiau bandė padidinti mm, pensijų schemų mm, tvarumą ir sumažinti viešasias išlaidas skiriamas pensijoms. Pereikime prie kitos skaidrės. Pokyčiai pensijų schemose be abejo turės didžiulę įtaką, kalbant apie lyčių lygybę. Tad tikrai potencialiai tas poveikis gali būti itin didžiulis ir apie tą galimą poveikį pasiekmes kalbėjo ir gerbiama pranešėja. Na ir pagrindiniai klausimai, kurie turėtų būti atidžiai apsvarstyti, kalbant apie lyčių aspektą ir pensijų sistemas, tai yra e, glaudesnis ryšys tarp e, mokamų įmokų ir gaunamų e, pensinių išmokų, taip pat perėjimas prie e, tos daugiaramstės sistemos. Ir e, didėjančios privačių užimtumo bei indivi, privačių individualių finansuojamų schemų svarbos. Na ir be abejo, čia taip pat yra tam tikrų problemų, nes vieni darbuotojai dirba visą darbo dieną, kiti ne. Ir kalbant apie mm, tas pensijas, kurias asmenys gauna senatvėje, jos atspindi jų per gyvenimą gautas pajamas ir sumokėtas e, įmokas į pensijų e, fondus. Na ir kaip visi puikiai suprantame, e, moteris be jų darbinės karjeros dažniausiai yra trumpesnės, E, ypač jeigu kalbame apie tas moteris, kurios prisima um, globos pareigas ir neturi galimybės e, ilgai, e, daug metų dalyvauti darbo rinkoje. Na ir kalbant apie tokius pasikeitimus, mažai uždirbantis asmenys ar tie asmenys, kurių karjera buvo tokia su pertrukiais, e, priklauso e, nuo minimalių pensijų ir natūralu, kad senatvėje jiems grėsia skurdas. Tačiau pasikeitimai buvo labai svarbus ir jie nebejotinai įtakos ir lyčių skirtumus pensijų srityje. Dar vienas elementas - aktuarinių principų sustiprinimas tiek ir pensijų mm, įmokų ir išmokų srityje. Tai reiškia štai ką. Kalbant apie pensiją, jūs gaunate tai, kai sumokate. Na, o ta suma, kurią turite sumokėti ar kurią norite gauti senatvėje, priklauso nuo. Nuo to, kiek laiko gyvensite ir turbūt visi žinote, kad moteris dažniausiai uh, vidutiniškai gyvena daug ilgiau negu vyrai, tad kalbant apie tuos aktuarinius principus, nors moteris ir daugiau indėlių e, ar įmokų sumoka, tačiau bet kuriu atveju jų pensijos išmokos bus mažesnės, nes jos gyvens daug ilgiau senatvėje. Tai taip pat yra probleminis elementas. Dar vienas dalykas, kalbant apie dabartinę pensijų reformą, tai yra pensinio amžiaus didinimas, taip pat e, moterų ir vyrų pensinio amžiaus sulyginimas. Iš vienos pusės tai galėtų būti geras dalykas, e, turint omenyje E, pensijų įmokas, nes moteris tokiu atveju galėtų ilgiau tas įmokas mokėti, tačiau tai taip pat reiškia, kad moteris turės dirbti ilgiau, tad visos tos problemos susijusios, pavyzdžiui, su slauga ar su e, anūkų priežiūra ar e, senų tėvų slauga, ta, tos problemos išlieka ir jeigu nebus specialios politikos, kurios, kuri būtų orientuota į vyrus ir moteris teikiančius um, tas globos paslaugas ar slaugos paslaugas, tada nebejotinai e, vyresnės moteris neturės tiek daug galimybių išlikti darbo rinkoje kaip kad vyrai, nes jos prisims asmeninius su slauga ar globa susijusius įsipareigojimus. Kalbant apie šio, šią galimą neigiamą įtaką moterims pensijų reformų srityje, tai daugiausia susiję su pensijų kreditais, nes daugumoje šalių yra teikiami tie pensijų kreditai, pavyzdžiui, per motinystės atostogas ar tėvystės atostogas. Tačiau kalbant apie tos um, globos kreditus, e, situacija valstybėse narise yra skirtinga ir man atrodo, kad šiandieną galbūt būtų naudinga pasitarti, pakalbėti apie tai, kokiu yra skirtumų valstybėse narise ir pažiūrėti, kur geriausiai yra taikoma ta globos kreditų sistema. Viena iš problemų šioje srityje yra tokia Beveik visose valstybėse narėse yra skiriami tie kreditai už vaikų priežiūrą, tačiau mažiau dėmesio e, skiriama šioje srityje e, paskirstant tos globos kreditus, kai yra rūpinamasi e, vyresniais žmonėmis. Ir man atrodo, kad čia tikrai reikėtų pokyčių. Dar vienas dalykas mažesnės galimybės moteriams pasinaudoti privačiai finansuojamomis schemomis ir individualiomis, taip pat profesinėmis schemomis. Tad, manau, reikėtų imtis reikalingų žingsnių, kad būtų pagerintos moterų galimybės tomis schemomis pasinaudoti. Reikia, kad jos taip pat būtų labiau pritaikytos moteriams. Nes neretai E, privačios, e, privatus pensijų fondai e, turi skirtingus tarifus, atsižvelgianti tai, kokios lyties asmo moka įmokas ir taip toliau. Tad reikia ieškoti kažkokių tai paskatų, kad tos privačios schemos, privatus fondai būtų draugiškesni moteriams. Dar vienas dalykas, dar vienas rytis kuri iki šiol atliko tokį svarbų išlyginamąjį mm, efektą. Tai yra e, specialios pensijų e, išmokos, taip pat e, taip pat našlių pensijos. Ir man atrodo, tai yra viena iš tų sričių, kur taip pat būtų galima imtis žingsnių. Na taip, galbūt iš dalies tai yra kontroversiški klausimai, nes tarsi iš vienos pusės moteris skatinamos ištekėti, kad jos senatvėje anksčiau ar vėliau galėtų pasinaudoti e, tam e, tikromis e, finansinėmis nuolaidomis ir tos moteris, kurios neturi partnerių, e, labiau nukenčia šioje situacijoje. Tad e, tos pajamos gaunamos iš vienišų asmenų yra tarsi mm, pervedamos šeimą sukūrusiems asmenims. Ir kadangi mm, netikėjusių asmenų skaičius didėja, ypač kalbant apie jaunesnę kartą, tad jeigu norime galvoti apie būsimus pensininkus, manau, kad šiais ryčiai reikėtų skirti kuo daugiau dėmesio. Na ir čia kalbu ne vien tik apie našlių pensijas, tačiau ir apie, pavyzdžiui, tas moteris, kurios yra išsiskyrusios, nebegyvena su savo partneriais. Dabar kalbant apie lyčių atotrukį pensijų srityje, tai jau buvo apibriešta ir kaip jau minėjau anksčiau, 13 metais Mm, buvo atliktas tyrimas ir e, dabar tais komisijos atlikto tyrimo domenimis yra naudojamasi e, rengiant naujus tyrimus ir ataskaitas. Na ir Teisingumo direktoratas taip pat atlieka savo vaidmenį šioje srityje. Na, norėčiau pasakyti, kad m, mm, svarbu paminėti, jog tie lyčių skirtumai pensijose mm, ir naudojamos schemos bando nustatyti skirtumus tarp vidutinių vyrų ir moterų pensijų. Tad iš esmės būtent analizuojami mm, e, tie asmenys, kurie gauna pensijas ir tai yra 40,2 procento, toks yra ES vidurkis. Jeigu kalbėtume apie visus pagyvenusius asmenys, taip pat tuos, kurie neturi teisės gauti pensijos, tada tas e, lyčių skirtumas būtų daug didesnis, nes yra labai daug moterų, kurios negauna jokios pensijos, nes jos tiesiog nedirbo, neturėjo galimybės dirbti, kai buvo jaunesnės. Ir kaip galite čia matyti, be to pranešėja taip pat apie tai kalbėjo, tas skirtumas yra daug didesnis negu um, užmokesčio skirtumas, turiuomenyje užmokesčių už vieną valandą, nes pensijų sistema taip pat iškelia tos skirtumus, atspindi tos skirtumus, kurie yra darbo rinkoje. Ir tai be abejo yra lyčių skirtumų ir užimtume, ir pajamų srityje. Jeigu pasižiūrėtum, kokie yra skirtumai tarp šalių, Kitas įdomus dalykas iškyla, kai žiūrime į skirtumus tarp pensijų. Egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp šalių. 3-4 procentai Estijoje, daugiau nei 40 procentų Kiprė. Štai matote, kokia skirtumo amplitudė. Skirtumai yra dideli, platus, yra skirtumų įvairovė Ir tai atspindi tiek nacionalinius skirtumus darbo rinkoje, pavyzdžiui, rytų valstybėse lyčių skirtumas yra mažesnis nei turtingesnėse valstybėse. Tai atspindi skirtumus kaip e, yra pasidalyjama dirbant ne visą darbo dieną, kaip pasiskirsto ne visos darbo dienos darbas tarp moterų. Estijoje yra labai nedidelis skirtumas tarp pensijų vyrų ir moterų, nors egzistuoja didžiausias e, atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų. Bet dabartiniams pensininkams e, Pensijos yra ganėtinai dosnios. Nors yra gana mažos e, pajamos ir yra užimtumo problemų minimalių, minimalios pensijos sistema yra ganėtinai dosni dabartiniams pensininkams. Dabar norėčiau šitą pasakyti, ką anksčiau pamiršau. Kai kalbame apie pensijų skirtumus, labai svarbu atskirti E, situacija dabartinių pensininkų, kurie yra, kuriems yra didžiausias poveikis iš praeities pensijų sistemų. Ir nedaug juos veikia e, dabartiniai tam tikri pokyčiai. Po Ir, ir visiškai kitaip atrodys būsimų pensininkų padėtis, kuriuos labai ryškiai paveiks pensijų reforma, kurią aš anksčiau minėjau. Bet galbūt tie būsimi pensininkai pakeis savo elgesį darbo rinkoje. Mes tikimės, kad pensijų reformos paskatins, padidins moterų dalyvavimą darbo rinkoje ateityje nes priešingo atveju jos mm, gaus žymiai mažesnės pensijas nei dabartiniai pensininkai. Kur yra problema? Problema yra tai, kad tos e, jaunų moterų grupės norėtų dirbti ilgiau, daugiau, dirbti visą darbo dieną, bet problema yra, ar jos galės tai daryti. nes kai kuriuose valstybėse narėse nėra priemonių padėti paremti moteriams, kurios nori dirbti visą darbo dieną. Ir kad jos bent jau 40, 30 metų darbo stažą turėtų. Ir tokios moteris, žinoma, gaus labai mažas pensijas. Ir tas skirtumas tarp vyrų ir moterų pensijų dar didės, užuot mažėjęs. Kitas svarbus rodiklis, kai kalbame apie pensijų skirtumus yra e, pensijų apimtis, apreptis. Kai kuriuose valstybėse problema yra ta, kad labai daug moterų neturi teisės į pensiją. Pavyzdžiui, tose valstybėse, kur egzistuoja socialinio draudimo paradigma. Jūs turite teisė į pensiją, jeigu išdirbote tam tikrą metų skaičių, turite tam tikrą darbo stažą. Daug moterų neturi tokios užimtumo istorijos, neturi to išdirbto staž, stažo, dėl to jos neturi teisės į pensiją. Tai liečia Maltą, Italiją, Ispaniją. Taip pat yra tam kai kurių valstybių, kuriuose yra ypač dideli skirtumai, kai kalbama apie e, pensijų apriepti, tai yra žmonės, kurie turi teisę pensiją ir ne. Nėra didelių skirtumų tarp moterų ir vyrų pensijų apimties teisės į pensijas kai kuriuose šalise. Tose šalise, kur ta teisė į pensiją yra labai skirtinga, čia kalbame ne vien apie pensininkus, Ir tas e, skirtumas tarp lyčių ypač didžiulis Airijoje ir Ispanijoje iki 52 procentų, e, Maltoje 48, 49 procentai. Tai tiek apie teisę į pensiją. Aš taip pat norėčiau, norėjau panagrinėti, kokie yra pagrindiniai varomieji veiksmi, veiksniai, kai kalbame apie vyrų moterų pensijų skirtumus. Visų pirma, lyčių skirtumai darbo rinkoje, e, lyčių skirtumai užimtumo srityje, dėl darbo metų, tai yra dėl stažo, dėl darbo valandų visą dieną ar ne visą darbo dieną, dėl uždirbtų pinigų per gyvenimą. Visa tai yra vis labiau svarbus dalykai ir tai tiesiogiai veikia pensijų dydį. Tai yra žymiai svarbiau šiais laikais nei praeitie. Ir jeigu moteris, ne, ne, moterų padėtis nepagerės darbo rinkoje, tai tuomet tikėtina, kad jų pensijos bus žymiai mažesnės nei praeitie ir lyčių skirtumas dar padidės. Žinoma, šeimos statusas, motinystė, priežiūros, globos pareigos yra labai svarbios. Tai yra pagrindiniai veiksniai, kurie paaiškina, kodėl moteris, kitai, moterių dalyvavimas darbo rinkoje skiriasi nuo vyrų dalyvavimo. Lyčių skirtumai, kai kalbame apie moteris su vaikais arba ištekėjusias moteris, tas skirtumas yra žymiai didesnis nei vidurkis ir tas skirtumas auga, kuo daugiau moteris augina vaikų. Kuo daugiau moteris turi vaikų, tuo mažiau galimybių jinai turės e, turėti profesinę karjerą, visos dienos darbo karjerą. Ir visa tai gali arba sustiprinti, arba sumažinti tą poveikį, e, kurį patiria moteris darbo rinkoje lyčių skirtumų, kai kalbam apie teisę į pensiją, pensijų sudėtį, e, nedidelis, e, nedidelės įmokos į pensijų fondą, e, teisės į pensijų išmokas kai kuriuose šalise nebuvimas. Visi tie veiksniai struktūruojant pačią pensiją sumažina skirtumus pensijų tarp vyrų moterų. Kai kuriuose valstybėse tai nėra reglamentuojama ir pensijų skirtumai yra žymiai didesni tarp vyrų ir moterių. Koks yra poveikis, kai kalbam apie pensijų adekvatumą ir skurdo riziką? Čia galite matyti, kad pensi... čia kalbu apie pensininkų skurdo pavojų. Tai yra žmonės, kurie jau gauna pensijas, koks jiems iškyla skurdo pavojus. Nes pensininkai, gauna pensijas, yra geresnė padėtė nei tos moteris, kurios neturi teisės į pensiją. Čia taip pat yra skirtumai. Kaip anksčiau sakiau, paprastai moteris turi galimybę gauti minimalią pensiją ir daugelie šalių minimali, minimali pensija yra mažesnė nei tos pajamos, kurios, yra, kurios uh, atitinka skurdo ribą. Taigi iškyla labai didelis skurdo pavojus. Ir baigiant, mes taip pat atlikome tyrimą, kas buvo atlikta Europos Sąjungoje, kai kuriuose valstybėse narėse, siekiant paremti didesnį e, vienodumą, kai kalbame apie skirtumus tarp pensijų. Ir čia mes nagrinėjame Europos semestrą. Tai yra labai svarbus politikos koordinavimo ciklas, kai yra teikiamas rekomendacijos konkrečioms valstybėms narėms. Tose rekomendacijose tarp 2012 ir 2015 metų pen, buvo 10 procentų buvo skirima dėmesio pensijų klausimų. Tai užėmė 15 procentų visų, visų rekomendacijų skirtų konkrečioms šalims. Tačiau niekada Anksčiau niekada nebuvo skirimo dėmesio dėl pensijų ir lyčių lygybės. Taip pat labai mažai dėmesio skiriama poreikiai paremti moteris, didinti jų užimtumą ir pajamas tam, kad būtų galima sumažinti pensijų skirtumus. Per mažai dėmesio yra skiriama šiems lyčių klausimams, kurie yra susiję su pensijomis ir pensijų politika. Taip pat visiškai nėra jokių rodiklių dėl vyrų ir moterų pensijų skirtumų makroekonomikos e, tyrimų e, suvestinėje. Parlamentas galėtų gal užsakyti tokį tyrimą ar komisiją ir įtraukti rodiklį, tokį, kuris jau yra nagrinėjamas ir kuris yra naudojamas makroekonominių tyrimų ir priežiūros suvestinėje. Tas rodiklis yra labai svarbus, nes visas Europos semestro mm, procesas, politikos koordinavimas ir rekomendacijos konkrečioms šalims, visa tai turės atsižvelgti į tą rodiklį ir jo evoliuciją, jo kitimą. Tai pareikalaus politikos e, reformų, pensijų sistemų reformų, taigi mes turime būtinai atsižvelgti į lyčių klausimą, svarsydami įvalės politikos kryptis. Kokios politikos e, kryptis galėtų būti? Pirmiausia yra poreikis yra skatinti moteris kuo daugiau dalyvauti darbo rinkoje. Kitu atveju jos negaus gerų pensijų esant dabartiniai sistemai. Bet taip pat turime peržiūrėti uh, pensijų sistemų struktūrą, kad galėtume sižvelgti į tą faktą, kad moteris turi tam tikrą atsakomybę susijusią su vaikų priežiūra, rūpyba, senų žmonių priežiūra ir taip, taip toliau. Dėl to jos negali turėti nepertraukiamos profesinės karjeros. Reikėtų stiprinti minimales pensijas, universales minimales pensijas. Reikia parenk, paremti moteris, kad jos gautų papildomas pensijas šalia minimalių pensijų, taip pat gerinti tų pensijų sistemų e, reguliavimą, kad jos būtų palankesnės moteriams. Reikia gerinti pensijų kreditus, mažinti lyčių diskriminavimą darbo rinkoje ir lyčių stereotipus mažinti. Dar vienas svarbus aspektas. Šie rodikliai, šios rekomendacijos skirtos ne vien moterims, tai skirta visiems. Didėjant gyvenimo trukmiai E, visi bus darbo rinkoje kur kas ilgiau negu, negu, negu iki šiol. Bet nėra jokių garantijų, kad nepertraukiamai galės išlikti darbo rinkoje žmonės. Mes turime pasiremti specialių požiūrių į pensijas, įvertinti tam tikrus e, pertrau, pertraukius e, profesinėje karjeroje, kai moteris stabdo darbą dėl vaikų auginimo, dėl tam tikrų stažuočių, dar ko nors. Jeigu norime kalbėti apie adekvatumą, ne vien apie tvarumą, turime vertinti ir kitus dalykus. Tai yra, kad žmonės savo gyvenimo e, trukmėje turės pertraukti savo profesinę karjerą ir bus tam tikri laikotarpiai, kai jie nedalyvaus darbo rinkoje. Reikia tai atsižvelgti. Kitas svarbus dalykas, baigiant, aš jau tikrai ilgai kalbu, Kitas dalykas yra priemonės, kurios leistų paremti moteris darbo rinkoje, paremti e, jų rūpybos veiklą, rūpinimąsi vaikais. Taip pat reikėtų daugiau ir skirti dėmesio pensijų adekvatumui ir, ma, ir vyru ir moterų pensijų skirtumų mažinimui. Jau sakiau, reikia renkti specifinę dezagreguotą statistiką Europos e, semestre atsižvelgti į tuos rodiklius taip pat reikia stebėti ir vertinti visuomet eksante potencialų efektą, kurį galėtų atnešti pensijų reforma įvertinant lyčių aspektus. Ir aš tikrai tikiu, kad Europos parlamentas gali labai daug nuveikti ir taip pat ir kitos Europinės institucijos. Dėkoju. Obrigado, Dėkoju. Dėkui Jums už pasisakymą, jis buvo labai e, išsamus. E, dabar galime tęsti diskusijas. Pirmiausiai pakviesiu pasisakyti šešėlinius pranešėjus. Pone Neuchl, ačiū, labai ačiū Jums už e, puikų darbą, puikų e, darbo dokumento projektą. Mes e, matome, kad yra keletas labai neigiamų dalykų ES. Pirmiausia, renkami mokesčiai ir perskirstomi. Taip pat antra, e, antras labai neigiamas dalykas yra atlyginimų ir pensijų skirtumas. Dėl mokesčių Mm, galime sakyti, yra viena, bet dėl pensijų sistemų tai ne tie žmonės, kurie dirba e, sunkiausiai, būtinai gaus geriausią pensiją. Ne darbo pobūdis, ne rezultatai atspindi mm, pensiją. Ir iš tikrųjų pensijos e, yra tik dalis atlygio už visus moterų darbus. E, Net, pavyzdžiui, moteris gali būti aktyvios dirbti bendruomenės labui, e, bažnyčiai, auginti vaikus ir pensijos visiškai neatspindi to darbo. Dėl to kyla labai rimtų dalykų. Man atrodo, mes galėtume paprovokuoti savo uh, pranešimų moterys labai daug e, užsijima plačiai savanorišką veiklą, jos augina vaikus ir dėl to galbūt jos negali užsidirbti tiek daug, kiek e, vyrai, nes jos dar ir e, dažnai turi padėti vyrams, pavyzdžiui, tvarkyti namus, lyginti vyrų drabužius neapmokamas darbas yra nepripažįstamas, skaičiuojant pensiją, o mes turime siekti, kad taip nebūtų. Pensijos yra neteisingos, yra dideli skirtumai, totrukis ir tie totrukiai išliks dėl to, kad yra totrukis tarp uh, atlyginamo ir netlyginamo darbo. O netlyginamą darbą dažniausiai atlieka moteris ir kol tai nebus pakeista, tai pensijų skirtumai ir išliks. Aš džiaugiuosi, kad jūs minite svarbius dalykus. Reikia kalbėti, kad vyrai turėtų prisimti daugiau pareigų, prižiūrint vaikus, auklėjant juos mes sumažinsime skirtumus, tik jei užtikrinsime, kad neapmokamas darbas e, taps e, partnerių pasidalymo, lygiateisų ir gyvenčio pasidalymo dalimi. Dėl Moterys turi turėti galimybės užsidirbti orų atlyginimą. Šis klausimas yra nepaprastai sudėtingas ir negalima vienodo požiūrio taikyti visiems. Jūs tą labai aiškiai, kaip pranešėjai ir sakėte, reikia pasižiūrėti, kiek e, mokamos įmokos, diskriminavimas darbo rinkoje, ar dirbama e, visų etatų ar ne, prisiminti, kad e, moterys, turėdamos vaikų, nedirba tam tikrais laikotarpiais savo gyvenime. Ir reikia galvoti, kad mes, kaip mes, kaip ES institucijomis galėtume, pad... institucijos galėtume padėti valstybėms. Ir valstybės narės turėtų skatinti, kad vyrai ir moterys plačiau dalytųsi darbais. Taip pat reikia e, deramų mokesčių sistemų. Pažiūrėkime į Vokietiją. Jeigu šeimoje E, vienas žmogus gauna atlyginimą, tai taikomos mokesčių lengvatos. Jeigu du, tai nėra tų lengvatų, reikia sistemos, kuri užtikrintų bent pareigų pasidalymą. Vokietijoje e, dabar egzistuojančios sistemos tik tai dar palaiko atotrukį. Reikia pakeisti visą sistemą. Svarbu m, mm, nepamiršti našlių, našlių pensijų, taip pat e, tam tikrų lengvatų prižiūrintiems, besirūpintiems artimaisiais Reikia mums užtikrinti, kad visi žmonės galėtų sustaupyti pensiją ir kad galėtų gyventi iš tos pensijos, o tai bus tik tuo met, jeigu užtikrinsime profesinio ir šeimos asmeninio gyvenimo suderinimą. Vyrai taip pat turi prisidėti. E, kalbėjau pradžioje apie neteisybės, skriaudas didžiausias Europoje mokesčius ir mo, mo, atlygio bei pensijų atotrukį. Bet taip yra todėl, kad sistemos nepripažįsta e, įnašo. E, dabar ar ne gerkė? Kalbam apie tai, kad reikia ES strategijos, kuri būtų skirta panaikinti pensijų skirtumams tarp vyrų ir moterų. Bet reikia tuomet pripažinti, kad tie skirtumai atlyginimų ir pensijų nenukrenta iš dangaus. kai kurie kolegos iš kairės sakys, kad dėl visko kalti darbdaviai bet skirtumai susiję ir su tuo, kad moterys yra motinos ir motinos daugiau laiko praleidžia namie lyginant su vyrais, jos e, dirba mažiau, kartais dirba ne visų etatų, nepilna darbo diena, kartais palieka e, visą darbo rinką, kai sulaukia trečio ir ketvirto vaiko. Dėl to turime gilintis į e, skirtumus tarp lyčių, į skirtumus e, tarp šeimos narių. Reikia, kad būtų pripažįstama e, vaiko turėjimas, auginimas kaip indėlis į visuomenės gerbuvi. Mano partija, šeimų partija mano, kad esmė yra tai, jog reikia atlyginti už rūpinimąsi vaikais, nes yra skirtumų tarp tėvų ir tų, kurie neturi vaikų. Aš nemanau, kad pripažįstami yra tie dalykai, bent jau nematau matau, kad tai būtų ir tarp um, motinų turinčių vaikų ir neturinčių vaikų skirtumai yra e, gana dideli. Reikia galvoti apie atlyginimą tėvams, kuris būtų mokamas kaip ir pensija. Jeigu e, tai būtų užtikrinta, tuomet būtų galima ir užtikrinti atlygį deramą tuomet sumažėtų atotrukis tarp vyrų ir moterų pensijų. E, būtų galima sumažinti skirtumą, jeigu būtų kompensuojama už, pavyzdžiui, vaikų priežiūrą. Ir mes apie tai turime kalbėti labai e, garsiai, nors e, atsakomybė tai tenka valstybės narėms. Dabar e, pakeisiu savo ampluą ir pasakysiu, kaip Guangal šešėlinis pranešėjas ir e, išreikščiu savo nuomonę dėl šio pranešimo. E, mums atrodo, kad yra labai svarbu kovoti su diskriminacija pirmiausiai nuo jos kenčia moterys ir tai yra labai neigiama priežastys ar problemos esmė yra labai aiški, tai yra susiję ne tik su darbo rinka. Moterys diskriminuojamos dėl to, kad yra moterys. Pavyzdžiui, moterys yra diskriminuojama, kai yra motina, kai nori būti motina. Ir Taip pat e, matome, kad tai e, pasireiškia atlyginimų pensijų skirtumais ir netgi įsidarbinant moteris yra diskriminuojamas kur kas dažniau negu vyrai. Ir tai yra tarsi socialinė stigma. Mes turime uh, panaikinti diskriminavimą lyties pagrindų, nes moteris tarsi dvigubai nukenčia darbo rinkoje, e, o paskui, e, jeigu pasižiūrėtume į pensijas, tai man atrodo, e, yra labai neigiama, kad sakoma, jog moteris tam, kad galėtų turėti tokią pensiją, kaip vyras turi ilgiau dirbti už jį ir tai yra įžeidžiantis dalykas, tai yra skandalingas dalykas. Mes matome, kad taip yra, bet pensijų mechanizmai neveikia, jie nėra gerai parengti. Aš puikiai žinau, kaip yra mano šalyje Portugalijoje ir galime sakyti, kad e, pinigai, kurie yra atskaitomi pensijoms, nelaukia mūsų, kol mes išeisime į pensiją. Mes mokame savo įnašus tam, kad apmokėtume e, dabartinių pensininkų pensijas. Ir mūsų pensijos po mm, kažkiek metų e, bus sukauptos tų, kurie dirbs po mūsų. Ir e, Taip pat žinome, kad pensijų sistemos labai nukentėjo nuo taupimo politikos, buvo sumažintos viešosios išlaidos. Apie tai taip pat buvo kalbėta prieš tai. Dar vienas dalykas E, pensijų sistemos. Žinome, kad galima kompensuoti atlyginimų skirtumus, ar būtų galima juos e, sumažinti, jeigu būtų progresinė pensijų sistema, tiksliau progresinė atlyginimų mokesčių sistema, tie, kurie uždirba daugiau, e, mokėtų daugiau mokesčių ir atvirkščiai. Aš noriu pasakyti, kad mes, jeigu norime norime panaikinti skirtumus ir kalbame apie tam tikrus ideologinius principus. Mūsų nuomonė reikia kovoti su neužtikrintų darbu, taip pat reikia kalbėti apie kolektyvinės dėrybas. Tai yra vienas iš svarbiausių mechanizmų, kuris gali išgyvendinti socialinius ar lyties e, e skirtumus, skirtumus tarp lyčių. E, darbo rinkoje ir reikia taikyti to paties atlygio už tą patį darbą principą. Ir reikia e, taip pat pasitelkti e, priemonės kaip tėvystės, motinystės atostogas ir reikia e, numatyti šimtaprocentinį atlyginimą auginantiems vaikus, nes tai sumažins tuos skirtumus ir diskriminavimą, kuris, pavyzdžiui, moteriams auginant vaikus labai uh, pasireiškia. Ir mano nuomonė, reikia vėl išjudinti iš mirties taško motinystės atostogų direktyvos klausimą. Reikia ir, kad valstybės narės plėtotų savo socialinę infrastruktūrą, e, teiktų tam tikras nemokamas paslaugas ir tokiu būdu būtų galima įveikti e, kliūtis, kurias kolegos minėjo anksčiau. Reikia Mm, mm, mm, pasakyti, kad turime e, kovoti su diskriminacija, daugiau dėmesio skirti moteriams, kurios e, augina vaikus. Dabar suteiksiu žodį kolegijai iš užimtumo komiteto. Ačiū, kad suteikite žodį man, kad pakvietėte. Neligybė tarp vyrų ir moterų yra susijęs su daugeliu e, dalykų ir e, ta neligybė pasireiškia įvairiai ir vienas dalykas yra pensijos, pensijų skirtumai. E, Europos Sąjungoje matome dėlius skirtumus tarp valstybių narių, bet vidutinis skirtumas yra 38 procentai. Mes matome, kad ES 34-33 e, pagrindinių teisių hartijos straipsnėse e, kalbam apie diskriminavimo pažinimą, taip pat ES starties e, trečiame straipsnėje kalbama apie diskriminavimo panaikinimą ir vienodą vyrų ir moterų traktavimą. Uh, Nacionalinės e, sistemos yra valstybių narių kompetencija, Europos Sąjunga e, siekia minėtų tikslų ir e, vienas iš tikslų yra derama socialinė apsauga ir tai minima 150 trečiame straipsnėje dėl ES e, sutarties dėl ES veikimo. E, valstybės narės turėtų reformuoti atitinkamai pensijų sistemas ir taip pat e, į, pasinaudoti privačiomis pensijų sistemomis, apie tai buvo kalbama. Bet matėme, kad labai neigiamą poveikį turėjo taupimo politika ir Europos semestras vertinimas Europos semestro kontekste e, parodė, kad įvairios tapimo priemonės neigiamai paveikė labiau moteris negu vyrai, vyrus. Ir karjera, stažas, pensijos, tai susiję ir taip pat matėme, kad atsirado neužtikrintų darbo vietų. Ir Tai taip pat neigiamai e, veikia moterų pensijas. Aš norėčiau paklausti ponios Liudoviki, ar jį galėtų kai ką paaiškinti, ar būtų įmanoma moterims daugiau uh, užsidirbti, jeigu būtų nukeltas pensinis amžius. Mes matome, kad Ispanijoje šiuo metu Norint gauti didžiausią pensiją, reikia dirbti nuo 26 metų visų etatų, ne sustabdyti savo karjeros ir tai yra vargiai ar įmanoma, galvant apie dabartinės užimtumo sąlygas ir dabartinę padėtį darbo rinkoje. Taigi yra labai sudėtinga užsidirbti didelę pensiją pensijos yra susijusios su darbinė karjera ir tai reiškia, kad moteris yra diskriminuojamos. Dėl to atsiranda skirtumai pensijų. Noriu paminėti keletą e, veiksnių svarbiausių prie to prisidenčių. Tai yra atlygio skirtumai, taip pat namos stiklinės lubos darbo rinkoje tiesioginės, kitos ne, disk, diskriminacijos formos. Ir kolektyvinėse sutartyse yra nuostatų dėl moterų e, darbo. Žinome, kad moterys ne tik dirba, bet ir e, turi papildomų pareigų, jos rūpnasi vaikais, vyresniais šeimos nariais ir dėl to jos, pavyzdžiui, negali dirbti tiek, kiek vyrai. Žinome, kad moteri, moteris dažniau dirba negu vyrai nepilna darbo vieta. Ir e, dažnai jos e, mažiau įmoka įmokų į pensijos fondus. Ispanijoje bent jau taip yra ir e, Moterys dažniau bus pažeidžiamos, skurdžiai gyvens išėjusios į pensiją. Jos negali užsidirbti pakankamai, kad galėtų oriai e, gyventi senatvį. Ir mes pateikėme atitinkamų pasiūlymų. Pirmiausiai e, siūlome dėkti tokias mokesčių sistemas, kurios sustiprintų valstybinių pensijų sistemas. Taip pat žiūrime į viršnės ribas tam tikrų sistemų ir siekiame progresyvinę sistemų įvedimo. Žinome, kad gyventojai, žmonės gyvena ilgiau, taip pat reikia e, į tai atsižvelgti taip pat į tai, kad e, laikas e, praleistas rūpinantis vaikais būtų skaičiuotas į pensijų paskaičiavimus. Moterys rūpinasi kitais priklausomais e, žmonėmis, tai taip pat reikia pripažinti ir taip pat reikia padidinti pensijas, kurios e, nesusijusios su įnašais. Dėkuoju. E, Ačiū, Tanė. Dabar žodis kitai kolegijai. Ačiū labai. Visų pirma, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad apskritai kalbame šiandieną šiuo klausimu. Kalbame apie lyčių skirtumus pensijų srityje. Tad norėčiau pasveikinti e, kolegę, ponę Legrip, dėl to, kad paklojo puikų pagrindą tokiams diskusijoms. Taip pat dėkoju mūsų viešiniai Manuelai Samė Klodovičiui už pristatytą ataskaitą. Man atrodo, kad tam buvo pateikta visa reikalinga ir detalė informacija. Kalbant apie Europos komisiją, jų esu pateikusi į klausimų. Taip pat prašiau kad tie pensijų skirtumai būtų įtraukti kaip rodiklis Europos semestrą ir man atrodo, kad tai turėtų um, pakeisti netgi užmokesčio skirtumo rodiklį, nes tai apima visą profesinį moterų gyvenimą ir daug geriau atspindi tuos e, skirtumus ir e, kitas problemas, su, kurias, su kuriamis susiduria moteris. Man atrodo, kad kalbant apie skirtumus užmokesčio srityje, tai nėra uh, toks um, konkretus elementas, kaip kad, pavyzdžiui, skirtumai pensijų srityje. Taip pat noriu pasakyti, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl skiriasi vyrų ir moterų pensijos, yra tai, kad be abejo jie nevienodai aktyviai dalyvauja darbo rinkoje. Moteris dirba trumpiau negu vyrai, bet to jos turi daryti pertraukas, auginti vaikus, e, rūpintis pagyvenusiais tėvais ar sergančiais giminaičiais. Tad moteris tikrai išgyvena e, tą tuos įvairius pasikeitimus darbo rinkoje. Ir jau ir taip moteris yra diskriminuojamos darbo rinkoje, o dar kai skiriasi užmokestis, tai dar labiau pablogina situaciją. Na, tikrai yra daug skirtumų, kaip yra ir moteris įsitraukia į darbo rinką, joje dalyvauja ir galutinis Finalinis elementas yra skirtumai pensijose. Nuo tai, kad moteris turi rūpintis vaikais ar pagyvenusiais artimaisiais, yra viena pagrindinių priežasčių lemiančių mažesnės moterų pensijas ir į tai reikėtų atsižvelgti. Mano nuomonė, vienas iš galimų problemos sprendimo būdų - tai įgalinti moteris e, e, turėti daugiau lankstumo darbo rinkoje. Komisarės Jaurovos pateiktas pasiūlymas buvo dėl to, kad vyrai ir moteris turėtų aktyviau įsitraukti į darbo rinką ir į tai, kad reikėtų rasti privataus ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą. Tad man atrodo, kad reikėtų ne vien tik kalbėti apie pensijų sistemas, bandyti kažkaip įtakoti tuos procesus, tačiau reikia sudaryti galimybės moteriams užsidirbti pensijas. Nuo to reikia pradėti. Na ir moteris tiesiog neturi galimybės to padaryti, todėl kad gauna mažesnius atlyginimus ar netiek ilgai dirba kaip vyrai. Tai viena iš sudėtinių problemos dalių. Ir man atrodo, kad pirmiausia, kaip jau ir sakiau, reikia daryti viskas, kas įmanoma, kad moteris gautų galimybę užsidirbti savo pensijas. E, čia turiuomenyje ir tokias paslaugas, viešasias paslaugas kaip darželiai e, ir taip toliau, e, nes tai sudarytų moteriams galimybės lankščiau prisitaikyti prie darbo rinkos reikalavimų bet to reikia nepamiršti ir to neapmokamo namuose atliekamo darbo proporcijos. Negaliu pritarti tam, kad reikėtų pradėti kalbėti apie mokėjimą už tokio pobūdžio darbą. Vis dėlto manau, kad reikėtų ieškoti pusiausviros ir bandyti e, ją įvesti. Kalbu apie vyrų ir moterų darbą Na ir pirmiausia, būtent reikalinga ta pusiausvėra, kalbos apie tai, kad moteriams reikėtų mokėti daugiau už būtinius darbus, e, yra neteisingos. Na ir įsivaizduokime šeimas, kurios turi penkis ar šešis vaikus. Taip, tokioje situacijoje moteris turbūt apskritai negali įsitraukti į darbo rinką ir tokiu atveju tada būtų galima svarstyti galimybę mokėti moteriams už rūpinimą, rūpinimąsi vaikais Na ir baigdama, taip pat norėčiau pakalbėti apie kompensacijas už rūpinimąsi vaikais ir įmokų į nacionalinį biudžetą mokėjimą. Irgi egzistuoja motinystės, tėvystės atostogos daugelį šalių, tačiau nežinau, ar reikia kalbėti apie tų laikotarpių prailginimą, Juk būtent ši sistema mm, priverčia moteris pasitraukti iš darbo rinkos ir tai tik dar labiau įtvirtina tas pirminės priežastis susijusias su neligybė tarp vyrų ir moterų ir dar labiau stabdo jų galimybę siekti teigiamų pokyčių šioje srityje. Ačiū labai. Pone Pedir, prašau. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Legrip už jos iniciatyvą ir atliktą darbą. Ir, man atrodo, taip tikrai svarbus klausimas. Tai yra tikrai aktuali tema. Buvo pateikta pasiūlymų diskusijų metu ir norėčiau dar kai ką pridurti. Man atrodo, kad reikėtų kalbėti apie minimales nacionalinės pensijas. Taip, suprantu, kad mes neturime jokios kompetencijos šioje srityje kaip parlamentas, tačiau žinau, kad tai yra valstybių narių kompetencija. Vis dėlto man atrodo, kad mes galime parengti bent jau rekomendacijas. Aš pati gilinausi į šį klausimą, turiuomenėje minimales nacionalinės pensijas ir jos nėra e, reguliuojamos visose valstybėse narėse. Taip, kai kuriuose valstybėse narėse vyrai ir moteris atsižvelgiant į skirtingas aplinkybės bei indėlius, kurie buvo sumokėti, dėje susidūrė su e, skurdo grėsme. Pavyzdžiui, Kroatijoje gaunantis pensijas asmenys neretai gauna e, tik tokią sumą, kuri neužtikrina garbingo pragyvenimo. E, Ir man atrodo, kad daugumoje rytų Europos šalių situacija yra panaši. Tad rengiant tokio pobūdžio ataskaitą, atsiprašau, pranešimą reikėtų atsižvelgti į galimybę paminėti minimales nacionalinės pensijas, šią savoką. Man atrodo, kad e, pensijos e, turėtų bent jau viršyti tą skurdo ribą pagal Eurostato duomenis. Nekalbu jau apie tas moteris, kurios uh, E, pavyzdžiui, kaimiškose vietovėse apskritai pensijos negauna, jeigu visą gyvenimą dirbo šeimos ūkija ir joms nepriklauso žemė ar kažkoks kitas nekilnojamas turtas, tai didelė tikimybė, kad tokios moteris m, mm, apskritai negaus pensijos ir neturės jokių pajamų senatvėje. Tad, man atrodo, į tokią moterų grupę taip pat reikėtų atsižvelgti, tačiau baigdama norėčiau dar kartą pasveikinti pranešėją. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėte mums žodį. Norėčiau pabrėžti tą analizę, kurią atliko Manuelė Samek. Tai atitinka komisijos sąlyse, nes tikrai skirtumai pensijų atspindi iš dalies tą skirtumą, kuris egzistuoja darbo rinkoje. Tai būtų atlyginimo skirtumas, išdirbto laiko skirtumas, e, bet pensijų sistemos, taip kaip jos yra sukurtos, jos gali arba padidinti, arba šiek tiek pakoreguoti tuos skirtumus. Mes tengiamės e, pagerinti padėtį, sumažinti skirtumą tarp moterų ir vyrų uždarbio. Ir yra e, vertinamas pajamos pagyvenusių žmonių. Ir tame kontekste, kurie, tame politinėme kontekste, kai mes tengiamės kovoti e, su neligybė darbo rinkoje, mes turime direktyvą skirtą skirtumams siekiant užtikrinti lygybę darbo rinkoje. Taip pat yra direktyva skirta prieigai prie paslaugų. Tai yra aktualūs dalykai pagal trečiąjį ramsti pensijų sistemus, taip pat yra direktyva dėl prieigos prie socialinės apsaugos sistemų. Dar norėčiau patikslinti, kad atlyginimų skirtumas yra vienas iš prioritetų komisija Mes bendradarbiavame dėl socialinės apsaugos užtikrinimo ir taip pat siekiant užtikrinti e, lygybę tarp vyrų ir moterų. Tai yra antrasis e, pagal svarbo prioritetas mūsų įsipareigojimuose ir mes skiriame daug dėmesio tiems pranešimams parlamento, kuris yra rengiamas rautprantė. Dabar dar perdusiu žodį kolegai. Yeah, just, uh, one... Ačiū. Turiu Keletą pastabėlių. Aš esu iš socialinės politikos skyrius, dirbu su socialinės apsaugos klausimais ir norėčiau pasakyti, kad kaip Liusi minėjo, e, džiaugiamės tuo, kad e, buvo surinktos šios diskusijos ir taip pat džiaugiamės ir tai, kad buvo atlikta analizė, kalbant apie e, pensijų skirtumo priežastis ir man atrodo, kad liko dar vienas dalykas, kuris nebuvo įtrauktas. Uh, Paprastai mes e, jaudinamės e, ne tiek dėl lygybės, kiek dėl skurdo aspektų. Na ir kalbant apie demografinius aspektus, e, visi žinome, kad moteris gyvena ilgiau negu vyrai ir taip pat jos ilgiau gyvena net jeigu kenčia nuo kažkokios lygos ar neįgalumo, tada akivaizdu, kad senatvėje jos susiduria su didžiuliomis išlaidomis ir natūralu, kad mažesnė pensija nepadeda padengti tų kaštų. Viskas be abejo priklauso ir nuo finansavimo sistemų, nuo valstybių narių skirtumų. Na, ir tai be abejo kelia nerimą, jeigu pažvelgtume į tuos skirtumus tarp vyrų ir moterų. Reikia žiūrėti ne tik į e, skirtumus tarp atlyginimų ir pensijų. Ir reikia nepamiršti to, kaip jau minėjau, kad moteris senatvėje greičiausiai patiria daugiau išlaidų dėl to, kad gyvena ilgiau. Buvo atliktas, ketinama 18 metais atlikti tyrimą, kuriam bus išanalizuotas pensijų skirtumo priežastis, galimas skurdas ir turime tam tikrų planų šioje srityje. Ačiū. Ačiū labai. Na, panašu, kad e, Laiko liko visiškai nedaug. Ir mūsų diskusijos užtruko daug ilgiau nei planuota. Be to ir Džordi, Džordžio lėktuvas vėlavo, tad man atrodo geriausia būtų šios dienos trečiai darbo tvarkės klausimą perkelti į rytojus posėdį, kad nereikėtų skubėti ir galėtume išsamei aptarti tą temą, o dabar norėčiau steigti žodį poniai Ligrip, pranešėjai. E, skirsiu jai porą minučių sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Ir taip pat noriu pasakyti, e, kad jeigu turite papildomų klausimų poniai Lodavyčiai, galite juos perduoti sekretoriatui ir tikiuosi, kad tada galbūt raštu bus galima į tos klausimus atsakyti, nes šiandieną, kaip jau minėjau, laiko dėje nebeturime. Panelė Grip, prašau. Ačiū pirmkiai. Aš tikrai netvirtinu, kad galėsiu apibendrinti tokius įdomius e, debatus, diskusijas. Šios popietės diskusijos atskleidė temos sudėtingumą. Įvairūs atvejai buvo aptarti, įvairios sritys, veiksmai, politiniai veiksmai vertinti pagrindiniai veiksmai, demografiniai pokyčiai, su kuriais turi visos mūsų žemynų šalis. Pati tema yra labai sudėtinga, visą tai mes akivaizdžiai pamatėme. Labai tiksliai buvo nukreipta prožektoriaus šviesa, dėmesys sukoncentruotas į vieną ar kitą sritį atliekant konkrečius tyrimus. Mes bandėme išlikti ES kompetencijos srityje, mūsų komiteto kompetencijos srityje. Aš girdėjau įvairių, įvairias nuomonės kurias pateikė šešėliniai pranešėjai. Dėkoju jiems už jų dalyvavimą. Taip pat kitiems kalbėjusiems dėkoju. Įvairios polities frakcijos pasisakė. Aš tikrai negalėsiu atsakyti jiems visiems. Bet jie visi prisidėjo prie mūsų darbo. Ir tikrai mes kalbame apie tokią temą, kuriai dar nėra skiriama tiek dėmesio, kiek ši tema nusipelno kalbame apie e, labai įvairius pasiūlymus patikutus, labai išsame analizę atliktą ir aš už tai dėkoju. Ir tai tik išryškina tą mūsų darbą, darbo svarbą, darbą, kurį mes bendrai atliekame, stengdamėsi naudingą indėlį įnešti į visų e, institucijų darbą ir valstybių narių darbą. Toks mūsų ir yra tikslas būti naudingiems. Ačiū. A, a discussão naturalmente demonstra que vamos ter ainda uma discussão muito intensa Dėkuoju, manau, kad tikrai diskusijos vyks labai intensyviai ir kad daug sulauksime reakcijų, daug pakeitimų, kad būtų galima parengti kompromisus. Posėdis šiandieną e, baigiamas. Ačiū Jums visiems. Pirmininkas dėkoja ir vertėjams. Ir e, šiek tiek užtrukome, bet dabar darbą baigėme.